Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ponas ir ponai, sveiki susirinkę į mūsų rytinį posėdį. Vakar dėje neturėjau galimybės atvykti, nes sekmatinio vakarą truputėlį turėjau kitų reikalų. Dabar e, svarstysime aštuntąjį darbo tvarkės klausimą, tai yra Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra. Pranešėjas yra ponas Bisepa, ar jisai norėtų tarti žodį. Atrodo ne, todėl iš karto pradėkime balsuoti, kas už pirmąjį pakeitimą, kas prieš. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus elektroniniu būdu. Man atrodo, kad pritarta. Balsuoti baigiame. Deja, 30 čia balsų už 32 prieš atmestą. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dabar šeštasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritartas, septintasis, kas už, prieš susilaiko atmesta, aštuntasis, kas už, prieš susilaiko atmesta, ta pačia balsų dauguma. Dabar balsuokime dėl 11 pakeitimo, kas už, Ne, devintasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl aštunto, nes neaiškus yra balsavimo rezultatai. Tai yra dėl devinto. Balsuoti baigiame. 22 už, 42 prieš atmestą. Kas už dešimtąjį pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame pritarta 36 balsais už 28, prieš 12 kas už, prieš susilaiko pritarta, 13 kas už, prieš susilaiko pritarta. Ar norite pasitikrinti? liberalai nebalsavo, sako pirmininkas, todėl nelabai aiškus yra rezultatai. Taigi tikrinamės, balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Manau, kad kompromisus yra atmestas, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. 17 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 28 už 35 prieš atmestą 20 kas už prieš susilaiko atmestą 21 kas už prieš susilaiko atmestą 22 kas už prieš susilaiko. Atmesta. 23. kas už. Prieš susilaiko. At, tai yra priimta. 24. kas už. Prieš susilaiko. Pritarta. 25. kas už. Prieš susilaiko atmesta. 26. kas už prieš susilaiko pritarta, 27 kas už, prieš susilaiko atmesta, 28 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime, manau, kad atmestas, sako pirmininkas. Balsuoti baigiame. 45 už 18 prieš. 29 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaiko pritarta. 30 kas už prieš susilaiko pritarta. 31 kas už prieš susilaiko pritarta. 32 kas už prieš susilaiko pritarta. 33 kas už prieš susilaiko pritarta. 34 kas už, prieš susilaiko pritarta. 35 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Tiksliau tikrinamės dėl pirmosios dalies 35 pakeitimo. Pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 36. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 37. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 38. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 39. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 40. Kas už? prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Elektroniniu būdu balsuojame dėl viso dokumento. Balsuoti baigiame. Penkiasdešimt keturi už vienuolika prieš pritartą, sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl ES kosmoso pramonės politikos. Nėra tinkamesnio pranešėjo šiai temai už ponę Kronberg. Ar ponė Kronberg norėtų mums pristatyti papildomos informacijos? Jos nėra. Okay. <laughs> Wir kommen zur Abstimmung. Pradame balsavimą. Pirmasis kompromisas, kas už, <clears throat> prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Devintasis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, laiko priimta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 17. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktasis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ir baigėme, baigiamasis balsavimas kortelėmis. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 52 iš 63 už. 5 prieš. Taigi mes perdosime tą žinę raciją pranešėjai, kuris krenda orbita. Wir kommen jetzt zum Antrag Sahelregion. Teisų, žmogaus teisų padėtis Sahelio regione. Pranešėjas Tanok. Ar pranešėjas norėtų ką nors pridurti? Ačiū pirmininkė. Aš apgailestauju, kad šitas balsavimo sąrašas tapo labai ilgas, kadangi diskusijos buvo pakankamai prieštaringos, nuomonės išsiskyrė vakarų Saharos e, apylinkių klausimas iškilo labai radikaliai, todėl aš prašau jūsų kantrybės, tuo labiau, kad manau, kad vis dėlto pranešimas m, mm, pavyko, tapo e, subalansuotas, tačiau kita vertus yra pakankamai daug sudėtingų pakeitimų ir aš tikiuosi, kad juos aptarę mes galėsime patenkinti visus. Ir manau, kad balsavimas sėkmingai vyks spalio mėnesį plenarnėje sesijoje. Here it's a record record, 36 compromises. Taigi, 36 kompromisiniai pasiūlymai. Tai yra dar vienas pakankamai didelis iššūkis. Pradėkime. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antrasis už, prieš susilaiko priimta. 90 pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 92 už, prieš, susilaiko priimta. 93 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 94 kas už, prieš, susilaiko priimta. 95 už, prieš, susitarkart. 95 kas už, prieš, susilaiko priimta. 96 už prieš susilaiko priimta. 97 už prieš susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas, kas už kas prieš susilaiko priimta. 101 pakeitimas su papildymu, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas ketvirtasis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 108 pasikeitimas už, prieš susilaiko priimta, 109 už, prieš susilaiko atmesta. 100, 110. 110 pagėtinas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. 116. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 117. 116. Balsuojame kortelėmis. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. Guo EPP balsai, balsais priimtas pasiūlymas. 117. Už, prieš, išlaiko priimta. 118. Už, prieš, išlaiko priimta. 119. Už, prieš, susilaiko atmesta. 120. Už, prieš, susilaiko neaišku atrodo atmesta. Balsuojame kortelėmis. Baigime. 41 už 24 prieš priimta. 121 už prieš susilaiko priimta. 122 už prieš susilaiko atmesta. Septintasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 127 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 130 dalimis, kas už pirmąjį, kas už, kas prieš, atmesta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 132 už prieš kortelėmis balsuokime. Baigiame. 34 už, 32 prieš. Priimta Devintasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už, prieš susilaiko priimta. 139 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 140 už, prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 12 kas už, prieš susilaiko priimta. Tryliktasis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 149 už prieš susilaiko priimta. 150 už prieš susilaiko priimta. 151 už prieš susilaiko priimta, 152 už prieš susilaiko priimta, 153 už prieš susilaiko priimta, 154 už prieš susilaiko priimta, 155 už prieš susilaiko priimta, 156 už prieš susilaiko priimta, 157 už prieš susilaiko priimta, 158 už prieš susilaiko priimta, 159 už prieš susilaiko priimta. Baigime balsuoti 159 35 už, 30 prieš, 159. 160 už, prieš, susilaiko priimta. Šešim pirmasis už prieš susilaiko priimta. 162 už prieš susilaiko priimta. 163 už prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 166 už, prieš susilaiko priimta. 167 už, prieš susilaiko priimta. 167 balsuojame kortelėmis. Baigime. 38 prieš, 26 už, 168 už, prieš, balsuojam kortelę. Baigime. Trisdešimt septyni prieš, dvidešimt aštuoni už, šimtas šešimt devintas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko, atmesta už antrąją, už prieš susilaiko primta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko primta. 175, kas už, kas prieš. Kortelėmis balsuokime. Baigime. 29 už, 39 prieš atmesta. 176 kas už, kas prieš, sulaiko atmesta. Priimta. 177 balsuoti nereikia. 178 kas už, kas prieš, sulaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš, sulaiko priimta. 181 kas už, prieš, sulaiko priimta. 182, kas už prieš susilaiko priimta. Viskas taip, kaip nurodyta balsavimo sąraše. 17 kompromisas priimta. 184 už prieš susilaiko atmesta. Geriau pasitikrinkime kortelėmis balsuodami. 184. Baigime. 37 už 28 prieš. 188 kas už, kas prieš. Bent jau mano skaičiavimo priimta. 189 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 190 už prieš susilaiko priimta. 121 kas už, kas prieš susilaiko. Kortelėmis balsuojame. Tai bus 191 balsavimo kortelėmis. Rezultatas 36 už 29 prieš. 192 kas už prieš susilaiko priimta. Aštuonioliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 196, kas už, prieš susilaiko atmesta. 127, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Prašoma balsuoti kortelėmis dėl 197. Baigime. 35 už, 30 prieš primta. dėl 128 turime balsuoti. Kas už? Kas prieš? Priimta. 129. Kas už, kas prieš, priimta. 200. Už, prieš, susilaiko, priimta. 202. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 204. Kas už? Prieš. Kas už 204? Kas prieš? Rimta. 205. Kas už? Kas prieš? Susilaiko kortelėmis pasitikrinkime. Baigėme. Dvidešimt devyni už, trisdešimt prieš atmestą. Dvidešimtasis kompromisas. Kas už? Prieš priimta. 209 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 210 ir 11. Kas už pirmąją dalį? Už, prieš, susilaiko, priimta. Už antrąją dalį, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 113. Kas už? Kas prieš? Laiko priimta. 212. 214. Kas už? Kas prieš? Laiko priimta. 215. Kas už? Kas prieš? Priimta. 216. Kas, už, kas už? Kas prieš? Laiko priimta. 17. Kas už? Prieš? Laiko priimta. 218. Kas už? Prieš? Laiko priimta. 2.19. Kas už prieš balsuojame kortelėmis dėl 219. Baigiame. Priimta. 220. Kas už prieš priimta. 221. Kas už 219 buvo priimtas, tuomet balsuojame dėl 223. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 224. Kas už, balsuojame kortelėmis. Baigime. 26 už, 38 prieš atmestą. 224 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 225 už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas už prieš susilaiko priimtas. 229 kas už prieš atmestas. 230 kas už prieš susilaiko priimta. Atmesta. 221 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 232 kas už, kas prieš priimta. 233 už prieš susilaiko priimta. 22 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 236, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 237, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 240 už, prieš susilaiko priimta. Atmesta. 24 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 243. Kas už prieš susilaiko atmesta. 25 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 248 kas už 248 už, prieš, susilaiko atmesta. 249 už, prieš, susilaiko priimta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 252 kas už. 252 už, prieš, išlaiko atmestą. 253, kas už? 253, už, prieš, slaiko, priimta. Balsavome kortelėmis. 40 už, 23 prieš. Niekas nenori manim tikėti. Aš taip jau sakiau. 254. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 258. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Kortelėmis balsuojame. Baigiame. 38 už 26 prieš. 261 kas už. Du šeši vienas. Kas už? Kas prieš? Suslaiko. Kortelėmis balsuojame. Baigime. 36 už, 29 prieš priimta. Du šimtai penkiasdešimt devintas kas už. Kas prieš. Sulaiko atmesta. Du šimtai šešiasdešimtas kas už. Kas prieš. Sulaiko atmesta. 27 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 266. Kas už, kas prieš. 266. Kas už, kas prieš. Pasuosime kortelėmis. Baigiame. 29 už, 36 prieš atmesta. 263 kas už. Kas prieš. Susilaiko atmesta. Du septyni vienas nebalsuojame. 2, 6, 7, kas už, kas prieš, atmesta. 2, 8, 6, kas už, kas prieš, laiko atmesta. 2, 7, 2, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 2, 272. Andrikienės, Andrikienės pasiūlymas 272. Balsuokime kortelėmis. Baigime. 36 už, 23, 23 prieš. 274 kas už. vis dėlto reikėtų balsuoti dėl 273. Taigi, kas už 273? Prieš. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. jos nėra, jinai būtų sakiusi, kad aparatas neveikia. Toliau. 374. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Su pakeitimu žodžiu. 28 kompromisas. Kas už, kas prieš, prie, susilaiko priimta. 287. 278 tai atmesta. 282. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Du aštuoni trys, du aštuoni keturi, du aštuoni penki. Identiški. Kas už, prieš, susilaiko kortelėmis teks balsuoti. Baigiame. 34 už, 30 prieš. Du devyni keturi. Kas už, kas prieš. Laiko atmesti. Du devyni penki. Už, prieš. Laiko atmesti. 296. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 297. Už, prieš, susilaiko primta. 298 dalimis. Ir taip pat e, pakeitimas žodžiu, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaiko atmesta. Kas už antrąją dalį. Prieš susilaiko priimta. Kas už trečiąją dalį? Kas prieš? Laiko atmesta. 299. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 300. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 301. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 303 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 309 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 310 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 311, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trys šimtai vienuoliktasis balsuojama kortelėmis. Baigime. Keturiasdešimt penki už, šešiolika prieš. Atrodo, kad lobistų veikla ir čia buvo pakankamai sėkminga. Trys šimtai keturiolika. 3 už prieš, susilaiko priimta. 3.15 už, prieš, susilaiko priimta. 3.16 kas už, prieš, susilaiko priimta. 3.18 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 317 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 320 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 319 dalimis. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Išlieka priimta. Kas už antrąją? Priimta. Mairio pakeitimas kas už, kas prieš. Tai buvo 321. Taigi 321, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 322, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Kortelėmis balsuoti prašome dėl 322. visada prašau aiškiai kelti rankas, kadangi rezultatas dažnai nėra toksai akivaizdus. Primta. 30 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Trys šimtai dvidešimt septintasis, kas už, kas prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis. Baigiame. 31 už 30 prieš priimta. 328 kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Atmesta. Dėl viso pikto pasitikrinkime kortelėmis. 40 prieš, 23 už. 329 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 330 už. Prieš susilaiko atmesta. 332 kas už. Prieš susilaiko. 333 kas už. Dėl 332 kortelėmis balsuojame 332. Baigime. 25 už 38 prieš. 333 kas už. Kas prieš susilaiko atmesta. 334 kas už. Kas prieš susilaiko pasuojame kortelėmis. 334. Baigime. 30 už 31 prieš atmestą. 335 kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 336 kas už, kas prieš susilaiko atmestą. Trisdešimt pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 331 pakeitimas pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, suslaigo atmestą. Trišimtai trisdešimt septintasis. Už, prieš, suslaiko. Tik trečdalis komiteto narių balsavo. Pasakėme kortelėmis. 337 kas prieš. Man rezultatas abejonių nekelia. Gerai, balsavote kortelėmis, rezultatas 38 už 24 prieš. 341 už prieš. Išlaiko atmesto.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 prieš susilaiko priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimta. 26 už Gerai, 25 užpiešė už abu iš karto. Baigime. 36 prieš, 23 už, 27 už, prieš, susilaiko. Dar kartą, 27, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti. 28 už 32 prieš. 28. Dalimis atskirai. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji, už, prieš, susilaiko priimta. 29. Už, prieš, susilaiko priimta. 30. Už, prieš, susilaiko priimta. 31. Už, prieš, priimta. 32. Už, prieš susilaiko primta. 33. Kalbinio pobūdžio pakeitimas. Trisdešimt trečias kortelėmis, trisdešimt trys prieš, trisdešimt aštuoni už atmestą. Trisdešimt 34. Už prieš laiko priimta. Trisdešimt penktasis. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Trisdešimt antrasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Keturiasdešimtasis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 42 už prieš susilaiko atmesta. 43 už prieš. Priimta. 44 už 43. Pra, prašoma balsuoti kortelėmis. Baigime. 31 už 38 prieš priimta. 44 už prieš. Susilaiko. Atrodo, kad atmesta. 45 už prieš susilaiko priimta. 46 už prieš susilaiko priimta. 33 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 34 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 35 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 55 pakeitimas priimta. 56 už, prieš susilaiko priimta. 57 už, prieš susilaiko priimta. 59 už, prieš susilaiko priimta. 36 kompromisas. Dėl 59 prašoma balsuoti kortelėmis. Baigiame balsuoti. du kartus pasitikrinus visada būna aiškiau. Trisdešimt šeštasis, kas už, prieš, jūs laiko primta. Šešiasdešimt trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, jūs laiko atmesta. Šešiasdešimt ketvirtas, Už pirmą dalį prieš primta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 67-68 už abu kartu prieš susilaiko atmesta. Šešim devintasis už prieš susilaiko primta. 70 dalimis, atrodo, atmesta, nereikia balsuoti. 70, 70 vis dėlto reikia balsuoti dėl pirmosios dalies. Atmesta antroji dalis už prieš. Balsuokime kortelėmis. Man atrodo, kad buvo pritarta. Antroji dalis, 70 pakeitimas. Baigiame. 34 už, 25 prieš, priimta trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 73 už, prieš, susilaiko, atmesta. kur kiti, kodėl 20, bent jau 20 narių nebalsavo. Dėl 73 balsuojame. Baigiame. 32 už 30 prieš. 74 už. Prieš. Susilaiko. laiko Atmesta. Prašoma balsuoti kortelėmis dėl 74. Atmesta. Aš tikrai prašau aktyviai ir aiškiai balsuoti. Liberalai paskutinį kartą visai nebalsavo, nors tai buvo jų pačių pasiūlymas. 75. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 76. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 77. Kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 78 kas už, prieš susilaiko atmesta. 79 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 37 kompromisas kas už, prieš priimta. 84 trim dalimis. Kas už pirmąją? Kas už antrąją? Priimta. Pirmoji dalis už dabar. Dėl antrosios dalies. Kas už. Kas prieš. Sveiko, priimta. Dabar trečioji dalis, kas už prieš susilaiko atmesta. Kas čia visuomet reikalauja balsuoti kortelėmis? Norėčiau sužinoti. Baigiame. Dabar baigiame balsuoti. 35 prieš, prieš, už, atmesta. 85 už, prieš. Susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Trečiasis už prieš priimta. Ketvirtasis už prieš susilaiko priimta. Penktasis už prieš susilaiko priimta. Ar nuo 6 iki 11 galima balsuoti už visus kartus? Nuo 6 iki 11 imtinai? Iki 10. Kas nuo 6 iki 10? Už prieš priimta. 11 už prieš susilaiko atmesta. 12 už prieš susilaiko primta. 13 už prieš susilaiko primta. 14 už prieš susilaiko atmesta. 15 už prieš susilaiko priimta. 16 už prieš susilaiko atmesta. 17 už prieš susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko priimta. 20 už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. komitetų pakeitimai dabar. Jeigu dėl dėvė dešimtojo balsuojame atskirai, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Kas už kitus dėvė pakeitimus priimti moterų komiteto pakeitimai. Kada mes sutarėme, kad balsuosime dėl visų deve pakeitimų iš karto. Bent jau mano balsavimo sąraše nuorodos yra kitokios. Dabar balsuokime dėl moterų komiteto pateiktų pakeitimų. Pirmasis. Galbūt nuo pirmo iki devintojo galime balsuoti kartu, neįmanoma, gerai. Tada balsuosime atskirai už kiekvieną leiskit man pirmininkauti, aš jūsų komitete taip pat, aš ne, nešaukau, šūkauju. Taigi, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, primta. Nuo antro iki devinto siūliau balsuoti kartu, kas už, antras, kas už antrąjį, kas, kas už trečiąjį, už ketvirtąjį priimta. Penktai už, prieš susilaiko priimta. Šešta už, prieš susilaiko priimta. Septintasis už, prieš susilaiko priimta. Aštuntasis už, prieš susilaiko priimta. Devintasis už, prieš susilaiko priimta. Dešimtasis už, prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko atmesta atrodo. Dvyliktasis už prieš susilaiko priimta. Tryliktasis už prieš susilaiko priimta. Atmesta. Keturioliktasis už prieš susilaiko atmesta. Penkioliktasis už prieš susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl penkioliktojo. Baigime. 35 už, 27 prieš, primta. 16 už, prieš susilaiko primta. 17 už, prieš susilaiko primta. 18 už, prieš. EPP balsų dalimi pritarta 19 už prieš susilaiko priimta. 20 už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko priimta. 23 už prieš susilaiko priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimtas. 26 už prieš 26 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 27 už. Prieš. Susilaiko priimta. 28 už. Prieš. Susilaiko priimta. 29 už. Prieš. Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Dėl 29. Baigiame. 35 už. Priimta. 30 už. Prieš. Susilaiko priimta. 31 pirmasis už. Prieš. Susilaiko priimta. 32 už. Prieš. Susilaiko priimta. 33 už. Prieš. Susilaiko priimta. 34 už. Prieš. Susilaiko priimta. 35 už. Prieš. Susilaiko priimta. 36 34 už, 35 už, prieš susilaiko priimta, 36 už, prieš susilaiko priimta, 37 už, prieš susilaiko priimta, 38 už, prieš priimta, 39 už, prieš susilaiko priimta, 400, 40 už, prieš susilaiko priimta, 41 už, prieš susilaiko priimta. Ket, ir baigomasis balsavimas kortelėmis už visus pakeitimus, kas pasuokime. Baigiame. Keturiasdešimt šeši už trylika susilaikė rimtas pasiūlymas. Norėčiau sakyti dvi pastabas. Reikėtų patikrinti, pagalvoti, ką, veiksi, ką darysime su tais tapačiais pakeitimais, jeigu dėl jų nebuvo susitarta. Tai atrodo, kad trečdalis tokių identiškų pakeitimų yra pateikiami. Aš manau, kad tai negarbinga parlamento komitetui. Ir be to, neaišku, ar patariamasis komitetas turėtų pateikti 41 pakeitimą. Aš manau, kad tai yra neproporcingas pakeitimų skaičius ateityje reikėtų įsigilinti į šitą dalyką. Kitas darbotvarkės klausimas bus apdarnėjimas uždarame posėdėje. David. Hi, how are you? Thanks. Can I say one word to you? Yeah. Mauritania, the, the protocol.